kartu su e, šios dienos posėdžio protokolu. Konstitucinių reikalų komitetas e, siūlo naujai interpretuoti 191 darbo tvarkos taisyklių straipsnį dėl e, komiteto biuro. Ir e, jiem, jie, tik tai e, biure galėtų dirbti tik tai nuolatiniai komiteto nariai pagal 160 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Ir šita interpretacija e, laikoma patvirtina, jeigu iki rydienos posėdžio nebus pateiktas mažiausiai 40 parlamento narių e, prieštaravimas. E, kolegė Kristijana Muskardinė man pranešė, kad nuo 2012 m. spalio 15 dienos ji įstojo į Europos konservatorių reformistų frakciją. Na, o dabar grįžkime prie darbo tvarkės, prie e, tos darbo